Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu. Mėly kolegos, prašom sėstis. Selbst der Auswärtige Ausschuss wird. Net ir e, šitoje garbėje salėje mes turime dirbti. Aš tiesiog konstatuosiu, kad darbo tvarkės keisti neketinama. Na, pažymėjau, kad čia, pažymėčiau, kad čia puikiausia vieta gimtadienio vakarėliui surenkti. Ir būtent dėl to mes, Lady Ashton, nuoširdžiai dėkojame už tai, kad radote laiko atvykti atvyko čia, vietoj to, kad švestų savo gimtadienio šventę. Šiandien yra Lady Ashton gimimo diena ir su tuo aš ją nuoširdžiai sveikinu. Wir kommen nun äh, zu dem. Dabar pagal darbų tvarkė keitimasis nuomonėmis su ES vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko pavaduotoja. Kalbėsime apie artėjantį susitikimą Kopenhagoje. Taip pat apie ateinančio savaitgalio įvykius, būtent išorės reikalų taryba Daug klausimų yra susijęs su artimaisiais rytais, Sirija, bendradarbiavimas su Arabų lyga, Jemenas, taip pat ES Azijos santykiai bei draugystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Be abejo, paliesime ir labai konkrečių klausimų, būtent e, naujasis partnerystės susitarimas. Mano nuomonė, šis susitarimas taps vienu svarbiausių išorės politikos instrumentų ir beje šis sritis yra išskirtinai vyriausiosios įgaliotinės kompetencijoje ir ji vis dėlto privalo konsultuotis su parlamentu. Daug temų, jos labai įvairios, Aišku, e, neišvengsime Sirijos klausimo, sankcijų Sirijai. Ir pati pavojingiausia šių dienų tema, tema būtent Iranas bei jo brandolinės ambicijos. Kaip galime išvengti potencialiai labai grėsmingos krizės kadangi 5 plus 1 formatas čia vaidina ypatingą vaidmenį. Manome, kad ponia Ešton ne tik gali vadovauti dėryboms, bet ir vesti jas link sėkmingos pabaigos. Na, aišku, ne viskas priklauso nuo mūsų, bet ir nuo kitos dėrybinės pusės. Tikrai džiaugiuosi, kad radote laiko atvykti čia ir padiskutuoti iš mano minėtais svarbiais klausimais. Žodis Jums, prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už linkėjimus man ir sveikinimus gimtadienio progą. Niekur kitur nenorėčiau būti šią, šią, šią dieną, o tik su jumis. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau pasakyti kai ką, kas man labai svarbu. Mane tikrai nuliūdino, kad vakar mano pasisakymas buvo iškraipytas. Aš besąlygiškai smerkiu žudynės įvykdytas Tulūzos Oza, Oza, Oza Zahur mokykloje ir noriu pe, išreikšti savo užuojautą e, aukų šeimų nariams ir žydų bendruomeniai komentuodama vakar dienos įvykius, aš visiškai nelyginau vakar dienos įvykius su įvykiais bet kur vidurio rytuose. Pirmininkė, keli, kelios jūsų paminėtos temos bus aptartos šiandien ir savo įženginėse pastabose pabandysiu pristatyti situaciją kai kuriais iš tų klausimų ir kad jūs susidarytumėte įspūdį. Bet nebejoju, kad tolesnėme mūsų pokalbė, kaip įprasta, mes e, išsameu jas išanalizuosime. Pradėsiu nuo, nuo Gimnicho susitikimo Kopenhagoje, nes kai kurie iš jūsų iškeltų klausimų, pirmininkė, buvo aptarti mūsų diskusijoje. Mes svarstėme tris pagrindinės srites. Visų pirma, kaip gyvendiname užsienio politiką dabartinėje ekonominėje aplinkoje. Kalbėjome apie, apie žmogaus teisės, kaip užtikrinti pasikeitimus trečiosiuose valstybėse ES darant spaudimą ir teikiant paskatas. Ir norėčiau dabar aptarti kiekvieną iš šių temų. Visų pirma, mūsų užsienio politika dabartinėje situacijoje. Turime elgti strategiškai ir pasi, panaudoti taip mūsų išteklius, kad jie duotų didžiausią naudą Europos mastu. Tai yra tais klausimais, kuriuose 27 valstybės gali nuveikti daugiau. Savo kadencijos pradžios, pradžioje aš pareiškiau, kad mano tikslas bus sukurti e, tvirtą išorės santykių tarnybą, veikti veiksmingai mūsų kaiminystėje, kur mes būsime ypač vertinami ir plėtoti strate kontaktus su strateginiais partneriais, taip pat glaudžiai dirbti su įvairiais partneriais, sprendžiant svarbiausius, sudėtingiausius klausimus. Kaip daugiau pasiekti su mažiau, kaip už, sukurti sinergiją, kaip geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kaip geriau panaudoti turimas lėšas. Pavyzdžiui, bendras EIVT ir valstybių narių darbas pietų sudane Nagrinėjome, kaip mūsų delegacijos galėtų geriau bendarbiauti vietoje su valstybėmis, užtikrinant erdvę nacionalinių šalių diplomatams mūsų delegacijose, kad taip e, ir šalių atstovybės ir ES delegacija galėtų dirbti drauge. Kaip užtikrinti masto ekonomiką ir galimybės dirbti drauge. Pirmininkė, kaip jau sakiau, mes kalbėjome apie žmogaus teises. Aš dažnai žmogaus teises vadinu raudona gyja, kur eina per visas mūsų užduotis ir darbus. Noriu pasiūlyti, pateikti pasiūlymą komitetų dėl įgaliotinio žmogaus teisų klausimais ir paskelbti komunikatą tą temą. Norime parengti mūsų veiksmų planą žmogaus teisų srityje. Taip pat norime padaryti politinę, politinį pareiškimą ko, dėl to, ko norime pasiekti ir kaip. Ir darysime tai bendradarbiaudami su jumis. Pirmininkė, visa mūsų veikla žmogaus teisų srityje turi būti susijęta su visais mūsų darbais. Tai negali būti atsieti kiti izoliuoti veiksmai arba diskusijos vykstančios kažkur kitur. Tai turi būti visų mūsų veiksmų sudėtinė dalis. Ypač kalbėjome apie religijos ir įsitikinimų laisvę, opę ir sudėtingą temą. Mes puikiai žinome, su kokiais sunkumais ir problemomis dabar susidarė krikščionių mažuma, krikščionių mažumos. Ir suprantame, kaip svarbu dirbti su jomis. Ir šiame kontekste kalbėjome ir apie kovą su visų su visokia diskriminacija. Kalbėjome apie tuos, kurie išpažįsta kokį nors tikėjimą ir kurie neišpažįsta jokio tikėjimo. Kalbėjome apie tai, kaip užtikrinti testinį darbą, kaip dirbti su šalimis, su kuriamis mums būtina sukurti tvirtus santykius, kad galėtumėme siekti mūsų tikslų tuo pat metu puoselėdami savo vertybės. Turime daugybę priemonių tam, nuo ribojančių priemonių, kurių, kurių dėka, man atrodo, pavyko pasiekti pokyčio Birmoje, taip, iki diplomatinio spaudimo, ambasadorio atšaukimo iš Baltarusijos, taip, iki pozityvių paskatų kaiminystės strategijoje, kurią apibūdiname daugiau už daugiau mūsų politinės iniciatyvos negali būti atsietos nuo kitų iniciatyvų ar sankcijų poveikio, kuomet siekime daryti poveikį režimui ar situaciją. Sankcijos niekada nėra taikomos atskirai ir jos neturėtų būti taip vertinamos atskirai. Atsižvelgiant į e, pono Vatso, pono Sero Grehamo Vatsono pristatytą parlamente pranešimą dėl sankcijų. Taigi, taikome požiūrį daugiau už daugiau ir prisimename 3M - pinigai, mobilumas, prieiga prie rinkos. E, prekyba, vistomasis bendradarbiavimas. Taip pat prisimename, kad privalome e, plėtoti dialogą su pilietinė visuomenė. Tai taikytina ir Baltarusijai, ir Sirijai. Esame parengę naują darbo grupių koncepciją. Jos dirbo neseniai Tunise ir Jordanijoje. Ir taip bandome įtraukti finansavimo institucijas Europos sąjungos institucijas, Europos parlamentą ir užmėgsti ryšius su tais, kurie gali pasiūlyti politinį ir ekonominę paramą šalims išgyvenančioms permainas, persitvarkančiomis iš vieno būvio į kitą. Kaip jūs žinote, ponė pirmininkė, mes norime taip pat kalbėti ir apie daugiametės finansavimo programos aspektus. Lisabono sutartis ES suteikė priemonės vykdyti daug, politiką didesnėme e, kiekie sričių ir daryti tai nuosekliau. Mes žinome, kad egzistuoja daugybė mums prieinamų metodų, tačiau mūsų patikimumas priklauso, ar mes pasirinksime tinkamas priemonės prioritetų siekimui. Noriu priminti tūkstantmečio plėtros tikslus ir pagal mūsų pasiūlymą mes turėtume išlikti didžiausią stambiausia donorė skurdžiausiams valstybėms, nar, valstybėms pasaulyje, taip pat svarbiausia donorė į, į pasaulinius fondus. Mes norime reaguoti į svarbiausius įvykius ir mūsų vaidmuo arabų pavasario kontekste ir atspindi, kokią pridėtinę vertę galime užtikrinti, jeigu pritaikome tinkamai finansuojamus kaiminystės instrumentus. Pasauliniai iššūkiai - klimato kaita kaita, nusiginklavimas, vis skurdo mažinimas. Visų šių tikslų galime siekti bendradarbiaudami su šalimis pasaulyje. ES gali užtikrinti savo interesų sklaidą pasaulyje, tai, tuo pat metu gilindama partnerystę. Todėl partnerystės yra vienas svarbiausių šio pasiūlymo priemonių komponentų. Tai yra užsienio politikos priemonė. Jūsų komitetas, ponė pirmininkė, vaidina svarbiausią vaidmenį derantis dėl partnerystės sutarčių ir paskui stebint jų įgyvendinimą. Tuo pat metu turime pademonstruoti Europos piliečiams, kad esame atsakingi ir e, atsiskaitome už biudžeto įgyvendinimą ir už biudžetą ateityje. Mes turime užtikrinti, kad panaudoti pinigai sukurtų vertę ir prioritetizuoti tas rytis, kuriuose galima daugiausia pasiekti. Žinau, kad parlamentas pritarė mūsų siekiui vaidinti svarbesnį vaidmenį regioninėme ir pasaulinėme kontekste ir žinau, kad galiu tikėtis jūsų paramos dėl daugiametės finansavimo programos. Noriu trumpai pakalbėti apie santykius su regioninėmis organizacijomis. Ir ypač tai aktualu kalbant apie arabų pasaulio valstybės dabartinėje situacijoje. Uh, Regioninės problemos reikalauja regioninio sprendimų. ES ir Viduržėmė jūros regionas. Čia mes galime suvaidinti unikalų vaidmenį, nes galime apjungti 34 partnerės plėtojant bendrą ES strategiją. Ir norime perkelti pas, pasinaudoti savo patirtimi ir užtikrinti sklandesnį požiūrį. Euromed asamblėje užtikrino to dialogo testinumą abipus viduržėmio jūros nuo dialogo pradžios. Noriu pasidžiaugti Europos parlamento vaidmeniu ir jo nuveiktų darbų ir užduotimis, kur, kur, kurias parlamentas dar atliks. Ir noriu padėkoti ponui Šulcijui už duotus pažadus parlamento vardu. E, žinote, kad mes ypač dirbame Libijoje per arabų lygos valstybės, taip, vadinama, taip vadinamoje Kairo grupėje. Norėjome įtraukti jungtinės tautas, Afrikos sąjungą, Arabų lygą, bei taip pat Islamo bendradarbiavimo organizaciją. Ir dirbdami su tais partneriais dabar sukūrėme grupę, kuri palaiko mūsų darbą ir pastangas, e, bandant e, suteikti prieglapsis Sirijos žmonėms. Kaip žinote, teikiame ir praktinę pagalbą. Arabų lygos valstybės kuria savo grupę ir esu dėkinga po, ponui Mijotsu, aš žinau, kad jis čia yra, už jo nuveiktą darbą, padedant įkurti tas struktūras. Taip pat mūsų darbas su Persų įlankos bendradarbiavimo taryba tapo labai svarbus. Mūsų bendradarbiavimas yra puikus, ypač su Jemenu. Vyksta geros diskusijos. Aš pati kalbėjausi su generaliniu sekretoriumi, aptariau daugybę klausimų. Jūs žinote, kad Persų įlankos bendradarbiavimo taryba nori užtikrinti glaudesnius ryšius tarp savo valstybių narių. Ir jie yra pareiškę, kad jiems integracijos modelio pavyzdys yra ES ir jiems reikia patarimų, kad jie galėtų tos tikslo siekti kalbu apie islamo bendradarbiavimo organizaciją mūsų darbo Sirijoje kontekste. Mes sukūrėme kontaktinę grupę. Ir pirmieji renginiai įvyko vasaro 23 ir po to dar buvo nemažai susitikimų. Kalbant apie Magrebą ir Alžyre būsimus rinkimus, tai sukuria nemažai galimybių bendradarbiavimui. Ir manau, kad Europos Sąjungas sąjungos dalyvavimas 5 plus formato susitikime Romoje ir pademonstruoja mūsų pasirengimą dalyvauti visame šiame darbe. Norėčiau dabar perinti prie svarbiausių klausimų, kuriuos jūs, pirmininkė, minėjote. Aktualiausias yra Sirija. Mūsų prioritetas, kaip žinote, nedelstinas ugnies nutraukimas ir netrukdoma prieiga prie humanitarnės pagalbos. Mes toliau dirbame su Rusija, Kinija, su kolegomis Junktinių tautų saugumo taryboje dėl, dėl rezoliucijos. E, humanitarnis aspektas yra ypač svarbus, tačiau mes siekime politinio sprendimo. Dalyvavau Sirijos draugų grupės susitikime Tunise ir taip pat kontaktinės grupės susitikime Londone prieš tai. Abiejose susitikimuose buvo pademonstruotas siekis ir sutarimas kovoti su režimu. Turime išlaikyti pagreitį busimuose susitikimuose. Mintimis esame su buvusiu Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Kofi Ananu ir per savo pokalbį telefonu su juo aš išreiškiau paramą jo pastangoms pabandyti rasti būdą, kai nutraukti smurtą ir eiti priekint ieškant politinio sprendimo. Džiaugiuosi ministrų susitikimo, Arabų lygos ministrų susitikimo baigtimi ir E, susitarimu su užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu dėl penkių punktų, kuris, kurie atitinka mūsų politiką. Mes ieškome papildomų galimybių, papildomos sankcijos yra mūsų dar viena galimybė. E, sankcijos būtų taikomos režimui, ne civiliams gyventojams. Taip pat toliau palaikome ryšius su Sirijos opozicija, kuriai ypač akcentuojame įtraukties svarbą, taip pat demokratinių principų puoselėjimo svarbą. Labai svarbu, kad Sirijos žmonės gautų tą žinią apie visos visuomenės įtraukti ir, ir tokią jos ateitį. Mūsų diplomatai dirba vietoje, trys, trijų valstybių narių uh, diplomatai pasitraukė, trys, trijų nusto, sustabdė veiklą. Iš kitų valstybių narių dirbantis delegatai dirba mūsų vardu ir darbas vyks tol, kol saugumo situacija tai leis. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote ir apie padėtį Irane, apie brandolinį klausimą. Jūs žinote, kad e, įdėjome nepaprastai daug pastangų ieškodami diplomatinio sprendimo dėrybų keliu. Taip vadiname, taip vadiname E3 plus 3 e, formato kontekste pagal saugumo tarybos mandatą. Irano vyriausiasis derbininkas Džalylį atsiuntė raštą, kurį jums persinčiau. Ir mes patikiname, kad esame pasirengę toliau dėrėtis ir kad raginame Iraną spręsti brandolinį klausimą be jokių iš ankstinių sąlygų. Mes nenuilstamai bandome Iraną sugražinti prie dėrybų stalo pagal E3 plus 3 formatą ir įtrauk, pasitelkę tarptautinę bendruomenę bandome vėl susėsti prie dėrybų stalo. Bendradarbiaujame su visais kolegomis ir bandome dirbti ir su trečiosiomis valstybėmis, tomis, E, kurios yra suinteresuotos ir su kuriomis turime dirbti, kad būtų gyvendintos mūsų paskaltos sankcijos. Tos sankcijos yra ypač svarbios. Taip pat suprantame, kad nesenos diskusijos su Iranu mus atvedė iki etapo, kuomet galime būti pakankamai ambicingi ir tikėtis, kad dėrybos atsinaujins. Ir kaip žinote, šiandien E, buvo susitikę E3 plus 3 politiniai direktoriai ir e, pastarasias kelias valandas mes ruošiamės tai galimybei, tokiai galimybei ateityje. Žinau, kad Europos parlamentas daro didžiulės pastangas, akcentuodamas siaubingą e, padėtį Irane, žmogaus teisų padėtį Irane. Mes daug kartų esame raginę paskelbti mirties bausmės e, moratoriumą dėl ponios Zakinos Aštijani, taip pat dėl e, žurnalistų nuteistų miriop. Mes darėme demaršus ir Bruselėje, ir Teherane visomis progomis Taip pat žinote, kad esame paskelbę sankcijas 61 iraniečiui dėl Irane besitėsiančių represijų ir to klausimo ir toliau nepamirštame. Ir galiausiai, pirmininkė, šiek tiek apie pietų Sudaną, nes ta, padėti ten atidžiai stebime. Ir mes konstatuojame, kad padėtis nuolatos blogėja. Kaip žinote, esame patvirtinę visapusišką požiūrį į abi, abu sudanus. Mes norime, kad šalis sugyventų. Atrodo, kad šiaurėje yra pažangos, kad judama link dėrybos. Ir kai susitikau su prezidentu Salvakija šį rytą apie tai kalbėjau, e, aš džiaugiuosi prezidento Mbeki pastangomis siekiant pažangos, tačiau turime užtikrinti, kad abi pusės susitartų E, šiaurė yra suinteresuota sustarimu lygiai taip pat kaip ir pietus. Taip pat pasakiau prezidentui, kad esame pasirengę paremti visas jo pastangas. Džiaugiuosi ir tuo, kad prezidentas pranešė, kad pietų Sudanas nori prisijungti prie kotonų e, sutarties ir jis tai man patvirtino šį rytą. Pirmininkė, tikiuosi, kad aš E, pristačiau daugybę, kai kurios iš tų klausimų, žinau, kad yra dar daugybė kitų dalykų, taigi jums leidus tuo baigsiu. Ir dar kartą dėkoju už plokštę. Thank you very much, uh, Vice President. Uh, let's start for the discussion. Dėkuoju, vicepirmininkė. Pradedame diskusiją. Norinčių pasisakyti yra nemažai. Koordinatorių prašyčiau neviršyti dviejų minučių ir po to įvyks dar du klausimų atsakymų raundai ir jūs turėsite po vieną minutę savo klausimui pateikti. Ir taip dirbdami, aš tikiuosi, mes galėsime suteikti galimybę visiems užduoti savo klausimus. Pana Salafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti atvykusią pas mus ponę Ešton ir sveikinu jūs su gimtadieniu. Nebejoju, kad gimtadienį ko gero galėtumėt praleisti, praleisti kur kas maloniau nei bendraujant čia su mumis. O dabar prie rimtesnių dalykų. Jūs minėjote baisius įvykius uh, Tulūze. Ir akivaizdu, kad šio, šio klausimo nepaleisite iš akiračio. Ir dar du dalykai. Šiandien mes susitikome su Palestinos užsienio reikalų ministru, kuris išsakė savo susirūpinimą dėl sudėtingos ekonominės situacijos, dėl, dėl to, kad įvykus arabų pasaulio pavasariui, dėl rinkimų variose šalise pasaulis liktai ir pamiršo apie Palestiną ir jos problemas. Parašytas laiškas Izraelio atstovams ir jame yra išsakytas susirūpinimas dėl to, kad taikos procesas yra sustabdytas. Toliau Rusijos pozicija dėl Sirijos. Panašu, kad ji gali keistis. Jungtinės tautos kartu su Kofi Ananu dabar bendradarbiauja siekdamas surasti kažkokią sprendimą. Kaip Jūs pakomentuotumėt Rusijos poziciją? Ir dar vienas dalykas. Britanijos ministras Primkas nesnai apsilankė JAV ir buvo sustikęs tenai su prezidentu Obama. Ir Junktinės karalystės ministras Pirinkas, ponas Obama, padarė pareiškimą dėl Irano ir pritarė jam. Pone Gomes, norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ponę Ashton. Ir džiaugiuosi, kad buvo paskirtas žmogus teisų įgaliotinis. Ir aš tuo labai džiaugiuosi ir, ir tikiuosi, kad jūs ne vien žodžiais veiksite. Tai yra labai svarbu, ypač dabar, kai mes stebime, kaip dėl finansų krizės nukenčia mūsų bendroji saugumo e, ir gynybos politika. Ir aš manau, kad jūs neturėtumėt bijoti valstybių narių. Toliau, Iranas. Mes džiaugiamės, kad jūs ketinate sugražinti Iraną prie dėrybų stalo. Tačiau ką jūs pasakytumėte apie JAV ir Izraelio veiksmus? Ir ką mes galėtume pasakyti Irano žmonėms? Nes akivaizdu, jog mūsų sankcijos neturėtų pakengti žmonėms, tačiau kaip mes galėtume jas jiems paaiškinti. Toliau, panašu, kad Rusija niekuomet nebuvo nei tokia uh, silpna, nei tokia stipri niekada anksčiau. Uh, Putinas sugrįžo į caro nu, troną, sostą ir kaip jūs įsivaizduoti toliau santykius su Rusija ir ypač ekonominius santykius. Toliau Libija. Kai atidarėt biurą Bengazė, žengėte labai svarbų žingsnį bendras konsulatas tikrai bus labai naudingas Gazos žmonėms. Ir mes taip pat norėtume, kad Tripolė taip pat veiktų ES e, aiškiai tam, kad galima būtų padėti žmonėms. Rinkimai vyks birželio mėnesį ir dabar reikia paremti pasiruošimą e, šiems rinkimams. Reikia taip pat padėti stiprinti ir pilietinį visuomenį, laisvę žiniasklaidą ir pasienio kontrolę. Taigi mes tikimės, kad viskas, kas buvo, buvo padaryta iki šiol, ne, ne, neprapuls. Pone Nits, ačiū ponė pirmininkė, ponė Marnienė, nu, priesinučiu Jūs pasveikinti su gimtadieniu. Ir antras dalykas, vakar dalyvavau jaunimo konferencijoje Ir aš girdėjau, ką Jūs sakėte šioje konferencijoje, taigi aš galiu patvirtinti, kad iš tikrųjų Jūs nieko ir nesakėte to, ką dabar liktai cituoja Izraelio užsienio reikalų ministras. Jis visiškai neteisingai interpretavo Jūsų žodžius. Ir manau, kad jo pastabos tikrai yra netinkamos. Aš norėčiau, kad jūs pakalbėtumėt apie Egiptą Mes e, stengiamės padėti Egiptui, tačiau per pastarąsią savaitę ir net mėnesius mes pastebėjome nemažai neigiamų tendencijų žmogaus teisų srityje. Kariniai tribunolai teisę civilius gyventojus už tai, kad jie neva įžeidė uh, kariuomenės garbę. Ir panašu, kad Egiptas tikrai nežingia demokratijos link. Mes norėtume padėti Egipto gyventojams, tačiau kartu mes negalime nepastebėti to, kad vyksta dalykai, kurie pranoksta net ir Mubarako e, veiksmus. Sirija. Rusijos požiūris ir pozicija yra dviejopa. Viena vertus Rusija teikia karinę techniką, Sirijai, o kita vertus liktai ragina sirienus nutraukti smurtą. Taigi, kokia būtų jūsų pozicija Rusijos atžvilgių šiuo klausimu? Ir paskutinis dalykas, mano kaimynės paprašė man užduoti jums šį klausimą. Gal jūs galėtumėte išsakyti savo poziciją dėl Centrinės Azijos šalių? Dėkuoju. Atšek. Pone Lunačiak, ačiū. Pone pirmininkė, žaliųjų F frakcijos vardu sveikinu su gimimo diena ir tikrai puikus būdas atšvesti Europos parlamente. Mes labai vertiname jūsų pastangą žmogaus teisų srityje ir jūsų pasiūlymą dėl žmogaus teisų įgaliotinio. Aš Net ateitie norėčiau pasakyti, kad net sukūrus žmogus teisų įgaliotinę pareigybę jūs pasisakytumė, e, pasisakytumėte dažnai žmogaus teisų klausimais. Na, praeisę e, savaitę vos tik parlamentas ir jūs pasisakėte dėl Kazakstano vienas iš rezoliucijoje minimų asmenų, laikraščio redaktorius buvo paleistas. Na, Sirija. Visiškai nesenai e, rusų laivas e, plaukė į Siriją su ginklais ir Kipro e, vadovybė praleido šį laivą, jūs to žingsnio nekritikavote, valstybė narė leido nugabenti ginklus Asado režimui. Na, mane domina jūsų pozicija, gal jūs kritikavote tą žingsnį, aš nežinau, tačiau aš nemanau, kad tai yra priimtina. Paskutinis dalykas - Balkanai. Dialogas tarp Serbijos ir Kosovo galų gale duoda rezultatų, yra tam tikros pažangus, nepaisant e, to, kad nepa, nepakankama tą pažangą reikia padėkoti jums ir ponui Cooper, reikia papildomų žingsnių. Štai, kas man kelia didelį nerimą. Mes kaip ES nesame vieningi, nepaisant didelės materialinės ir finansinės pagalbos, lieka keturios valstybės narės nepripažinusios Kosovo, nors nuo nepriklausomybės paskelbimo praėjo nemažai laiko. Taigi, ką jūs e, darysite keisdama šią situaciją? Ačiū. Thank you. Would like to tell you that we have... Ačiū. Deja, jau nebegalėsiu niekam suteikti žodžio pasisakyti, sąrašas yra uždaromas. Aš net nežinau, ar kiekvienas suspės. Ponas Stanokas. Dėkuoju. Vertė atsiprašo. Izraelio žiniasklaidoje pasirodė labai kritiškų pastabų. Vertė atsiprašo, dingo garsas. Well, it keeps on. Sorry. I believe you were strongly misunderstood or misrepresented. Hello, is that working now? Uh, sorry, I just say. Ar veikia dabar mikrofonas? Gerai. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad visiškai neteisingai buvo interpretuotos pastabos. Panašu, kad aš turiu spausti nuolatos mygtuką. Nežinau, ar girdėjote, ką aš pasakiau, bet e, panašu, kad jūs visiškai neteisingai suprato, arba bent jau neteisingai interpretavo jūsų žodžius. Ir, ir aš be abejo norėčiau taip pat išreikšti užuojautą uh, nužudytųjų vaikų kareivių šeimos uh, nariams. Tai yra visiškai neteisinga ir tikiuosi, kad kaltieji bus nu, nubausti. Norėčiau taip pat pritarti poniai Nits. Ji visiškai teisingai pasakė, kad uh, arabų pavasaris virto arabų žie, e, žiema kai kur. Ir taip pat niekas nesirūpina ir koptais e, Egipte, turėtume paremti šias bendruomenės, nes panašu, kad, kad, čia, kad jiems gali iškilti dar didesnė grėsmė. Arabų taikos iniciatyva, ką Jūs manote apie tai? Ar jūs tikite, kad remintis ją galima būtų pradėti dėrybas dėl taikos ir sugrįžinti visas dėrybų šalis prie dėrybų stalo? Nes mes kai ką turime taip pat padaryti ir tam, kad nuramintume Izraelį, nes jis yra labai susirūpinęs dėl to, kad dabar, jis atsidūrė labai priešin, priešiškai nusiteikusių režimo apsupti. Toliau, ką dar galima būtų padaryti e, tam, kad būtų išlaisvinta. Uh, Timošenko ir e, opozicijos vadovui, nes panašu, kad Jonukovičiaus režimas taiko selektyvinį teisingumą. Taigi, ką mes galėtume padaryti tam, kad padėtumėm poniai Timošenkai? O dabar uh, sugrįšiu Londoną ir uh, konferenciją Somalio uh, klausimais. Mes neseniai bendravome su Atalanta misijos vadovu ir aš manau, kad mes turėtume uh, pakeisti e, savo užsienio politikos e, požiūrį ir surasti kažkokį e, konstitucinį sprendimą. Aš seniai jau remiu Somalilendo nepriklausomybę. Aš nežinau, ar poniai Lunečiai rūpi Somalilendo likimas tiek pat, kiek jai rūpi Kosovo dalia. Jeigu mes pripažįstame Kosovo Kosovo nepriklausomybę, tuo metu turėtume pripažinti ir Somalilendo taip pat nepriklausomybę. Ką Jūs manote apie konferenciją Somalio tema? Gal Jūs galėtumėt man suteikti šiek tiek daugiau laiko, dėl to, kad buvo neveikia mano mikrofonas. Ir taip pat norėčiau Jūsų paklausti, ar Jūs nekinate atlikti audito tam, kad patikrintumėt, ar negalima būtų sumažinti uh, išlaidas, kurios dabar yra skiriamos ambasadoms išlaikyti, atsižvelginti tai, kad buvo sukurta bendroji išorės veiksmų tarnyba. Nes aš abejoju, ar ši tarnyba iš tikrųjų prisideda prie bendros uh, di diplomatijos. Äh, Pone Liuzungu, ačiū. Ačiū už sutiktą galimybę užduoti klausimus. Pirmasis - Libija. Pone Eštant, nemažai e, humanitarinių organizacijų, kaip kad Human Rights Watch, e, Gydytojai be sienų, Raudonasis kryžius, e, pranešinėja apie kankinimus kalėjimuose, taip pat pranešama apie tam tikros sukarintas grupuotės, kurios Tripolyje, pavyzdžiui, suiminėja savavališkai žmonės bei kankina suimtuosius elektrošoku, net mirtinai jos nukankina atskirais atvejais. Aš manau, kad bendrais bruožais jums žinoma situacija. O naujosios Libijos uh, vyriausybės atstovas per pirmąjį savo pasisakymą iškart užsipuolė uh, vienos lyties asmenų santykius, santokas, apskritai laisvės, kurios e, yra žmogaus laisvės. Ar jums yra žinomi panašus pareiškimai? Ir jeigu žinomi, ar kažką ketinate daryti, kad liautusis šie žmogaus teisų pažydinėjimai, kankinimai? Ar yra planuojami, pan, planuojama šias temas aptarti? dalyvauti mm, Junktinių tautų saugumo taryboje. Ar Libijos vyriausybė yra saugumo taryboje pripažįstama kaip e, patikima dialogo partnerė. Kitas klausimas e, - Sirija. Ar, jūs, e, ar mes mes apskritai suprantame, kasgi dedasi Sirijoje, yra pats opozicijoje pusėje, aš nesuprantu mm, ir nesuvokiu, kiek ten yra grupuočių, uh, tarsi girdime apie naują opozicinę e, koaliciją susibūrusią. Na, kaip Jūs vertinate mm, šios e, įvykius, kaip įmanoma bendradarbiauti su opozicija. Tai labai svarbu, jeigu mes norime išspręsti jau pilietinį karą Sirijoje taikiai ir jūsų nuomonė, ar įvykiai Sirijoje kvalifikuotini kaip pilietinis karas? Baigiame pirmąjį klausimą etapą, bei jūs ne pirmoji kalbėjote pusę minutės ilgiau negu jums buvo suteikta, ne, dar nebaigėme pirmojo diskusijų raundo. Ponas Belderis. Ačiū. Sveikinimai e, su gimimo diena, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, trys klausimai. Visiškai nesenai Šiaurės Irake regėjome e, kurdus, kurie siekia nepriklausomybės. Ar žinote, kad kurdų mažuma Turkijoje, Sirijoje nori susivienyti su uh, Irako kurdais ir sukurti Kurdistaną. E, manau, kad arabų pasauliui šie įvykiai labai svarbus. Kokia jūsų pozicija dėl kurdų siekių? Nes akivaizdu, kad tai gali sukelti dar didesnę žiemą artimuosiuose rytuose. Kaip jūs verdinate kurdų siekius sukurti Kurdistaną, ponė Eštant? Antrasis klausimas. Aš labai vertinu jūsų pastangas gerinant žmogaus teisų situaciją Irano Islamo Respublikoje, tačiau mane dabar domina pastoriaus Juzep Nakazanė likimas. Ar e, bus jam įvykdyta mirties bausmė, ar gal vykdymas atidėtas, gal žinote apie jį kažko. Toliau Iranas jūs kalbate apie dėrybas, tačiau Irano dėrybininkams geriausiai sekasi dėrybas vil, vilkinti. Kokia yra esama situacija? Ar galima iš tų dėrybų kažko tikėtis? Laikrodis juk tiksi. Žiniasklaida praneša, kad baigė sukurti Iranas brandolinį ginklą, vandens reaktorius beveik funkcionuoja. Dar trečiasis klausimas yra dėl Homso ir krikščioniškojų kvartalų krikščioniai yra žudomi iš principo, ar e, žinote, kokia yra situacija, ką darote, kad situacija pasikeistų į gerą. Ačiū. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Madame la haute représentante, permettez-moi d'abord de vous. Euh, Pone įgaliotinė, noriu visų pirma padėkoti e, Jums už tai, kad ateina, atėjote pas mus. Aš esu pirmasis prancūzas, kalbantys šiandien po pietų, jūsų e, patikslinimas dėl jūsų pasisakymo, dėl Tulūzos tragedijos yra labai sveikintinas. Kalbant apie tris krizių zonas, kurias, kurios yra tarsi atokiai, bet kuriuose ES dalyvauja, tai yra Saharos pakraščiai, Libija ir Sirija. Tai yra tos vietos, kuriuose, vietovės, kuriuose ES turėtų pritaikyti savo globalinį visapimantį požiūrį, kurį jūs turite užtikrinti ir kurios sergėtoje esate. Ir taip pat atitinkamai užtikrinti mūsų bendrą saugumo gynybos ir užsienio politiką. Man susidaro įspūdis, kad vertinant strategijas, kurios turėtų būti dėgiamos katastrofų zonose, tas požiūris nėra toks globalus ir visapimantis. apimantis ar ir į viršų ima kuris nors aspektas - ekonominis, politinis, tačiau nesaugumo aspektas. Kur karinis saugumo aspektas turėtų būti svarbus, kalbant ypač apie Somalį, e, Saharos pakraščių valstybės, kurios kovoja su nusikalstamumu, o kalbant apie Siriją vietos veikėjai prašo, kad mes takydami savo politiką, gyventėm savo politiką ten ypač akcentuotume saugumo aspektas, įtrauktume jį. Taigi mes tikimės visą apimančio požiūrio ir tikimės, kad saugumas nebus, saugumo aspektas nebus paukotas ir nenukentys. Lochbiller. Pone Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Baroninė Ešton norėčiau kalbėti apie žmogaus teisės. Sveikiname būsimai pasiūlomą paketą dėl specialiojo žmogaus teisų įgaliotinio e, e, pareigybės įsteigimo, dėl žmogaus teisų paketo. Tas džiugu, tačiau manęs netenkinę politinės deklaracijos forma. Panašu, kad bus viskas daroma tik tarybos sprendimu, o polisabono sutarties ir apskritai parlamento pozicija yra turėti bendrą tarybos e, parlamento ir komisijos pareiškimą. Raginu jūs kovoti už tai. Gal e, jums patiktų mintis sukurti tam tikrą autorių grupę, joje dirbtų visų trijų institucijų atstovai. Tokiu būdu mes parengtume bendrą tekstą reiktų darbus baigti iki birželio, jeigu to nespėtumėme, tai reikštų, kad e, viskas užsivėlintų iki gruodžio mėnesio. Tai būtų labai negerai. Ačiū. Pirmininkas, manau, puikia mintis. O dabar žodis jums, ponia Ašton. The... Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už sveikinimus su gimimo diena ir Dar džiaugiuosi už tai, kad padėjote tą vakarykštį nesusipratimą išsiaiškinti. Aš buvau tikrai sukrėsta, kad mano žodžiai buvo interpretuoti taip neteisingai, aš nieko panašaus net nesakiau ir aš esu dėkinga už tą viešai išreikštą paramą man. Gavau gausybę klausimų, pabandysiu trumpai į kiekvieną iš jų atsakyti, atsiprašau, jeigu nepavyks man to padaryti. Ponas Salafranka. Uh, Jūs e, kalbėjote susitikimą su ponu Maliki, kalbėjote apie ekonominę situaciją, Palestinos klausimas. Rytoj bus specialus susitikimas su, dėl Palestinos klausimo, mes ten bandysime pasistumėti į priekį, Visos valstybės, taip pat ir e, iz Izraelis, tengiasi padėti ponui e, premjerui Fayad e, šiek tiek išjudinti Palestinos ekonomiką, tai tikrai padėtų visoms valstybėms. Mes stengsimės e, užtikrinti finansavimą šiam tikslui ateityje. Tai nepaprastai svarbu. Tačiau suvokime, kad iššūkis e, labai didelis, kaip teisingai pripažįsta ir po, pats ponas Fayad. Kaip suprantu, prezidentas Abbas rašys laišką e, Izraelio premjerui Netanjahu. Tokiu būdu bus stengiamas e, išsiaiškinti e, besikeičiančią situaciją. Aš daugiau smulkmenų nežinau, nežinau, kad tas laiškas bus parašytas. Ar gal jau yra parašytas. Apskritai, artimųjų rytų taikos procese glaudžiai bendradarbiauja ne tik kvarteto valstybės, beje, netrukus vyks jo susitikimas su Jordanijos e, karaliumi ir Jordanijos užsienio reikalų ministru. Mes bendradarbiaujame labai glaudžiai. Jis nenuilstamai stengiasi susodinti prie vieno stalo visus dėrybininkus, kad būtų galima akis į akį kalbėtis visoms pusėms. Mes remime vėlgi regioninę vietos strategiją bandome organizuotai vykdyti ar padėti vykdyti dėrybas. Taigi e, regioninis kontekstas čia yra ypač svarbus. Toliau Sirijoje. Kasgi ten vyksta, ypač e, kontekste su Rusija. Mes esame labai aiškiai pasisakę, raginame Rusiją paskelbti ginklų prekybos embargą, ne tik dėl to, kad e, gink ginklai yra naudojami žmonėms žudyti, bet jie gali patekti į teroristų rankas, jeigu režimas praras kontrolę, tai prisidarys pats savo papildomų problemų. Kitaip sakant, e, ginklų pardavimas Sirijai padeda apginkluoti šią šalį, o tai e, gali sukelti pasiekmių, kurių niekas nenori. Mes nuolat keliame šį klausimą su Rusija ir darysime tą ateityje. Bendradarbiavimas su Rusija humanitariniais klausimais yra nepaprastai svarbus. Žinote, kokias pasangas deda Kofi Ananas. Jis stengiasi atkreipti Sirijos režimo dėmesį į žmonių humanitarinius poreikius. Jis taip pat bendradarbiauja, kaip ir mes, su Rusija ir stengiasi užsitikrinti jos paramą humanitarinių klausimų. Kalbant apie Iraną, jūs kalbėjote apie galimybės, artėjančią žiemą, ir apie tai, kas buvo kalbama Vašingtonė. Turime mes dar, e, turime pripažinti, kad galimybių išspręsti situaciją lieka vis mažiau. E, tačiau aš tikiu, kad E3 plus 3 formatas vis dėlto mm, išjudins dalykus. Aš e, manau, kad turime svarbiausią tikslą. Ir toks yra mano darbas. Būtent mano siekis ir užtikrinti, kad dėrybos vyktų ir jos duotų konkretų rezultatą. Per būsimasias dėrybas mm, visos smulkmenos paaiškės per artimiausias keletą savaičių. Aš e, iki to laiką sakysiu, kad ieškome sprendimo. Aš netikiu, kad per vieną susitikimą mes sprendimą pasieksime, bet kad jį pasieksime, tuo tikiu, ponė Gomeš. Valstybės narės turi būti e, paskatintos, stumteltos dalyvauti įvairiose misijose. Aš susitiksiu su susitikiniais su įvairiais ministrais, šią savaitę bus susitikimas su gynybos ministrais, taigi mes norime naujų įsipareigojimų dėl naujų numatomų misijų, kad jos būtų tinkamai finansuojamas ir remiamas. Sankcijos Iranui, aš apie tai jau tariau keletą žodžių, nepaprastai svarbu, kad būtų patvirtintos tokios sankcijos, kurios padėtų jam atsisėsti prie dėrybų stalo. Mes turime tą aiškiai pasakyti. Tikrai sankcijos neturi kenkti visiems iraniečiams. Net turime tiesiog kovoti už saugesnį pasaulį. Ir, aišku, tai nėra paprasta. Rusija ir strateginis požiūris. Manau, kad e, reikia su būsimuoju Rusijos e, prezidentu ponu Putinu tęsti dialogą. Komisijoje yra modernizavimo dialogas, kurio iniciatorius buvo ponas Barozas. Manau, kad jį reikia tęsti, man kaip vicepirmininkiai tai yra nepaprastai svarbu. Reikia su Rusija tęsti dialogą ne tik politiniais, ne tik ekonominiais, bet ir politiniais klausimais, taigi tęsime pradėtus darbus, tačiau reikia bendradarbiauti su Rusija ir tarptautinėje bendruomenėje. Aš pradžioje pažymėjau, kad būtent čia yra svarbi ta strateginė partnerystė. Daug kas priklauso nuo to, ką mes sugebėsime ar nesugebėsime bendrai padaryti. Libija ir Bengazija. Aš žinau, kad jums Bengazi klausimas labai artimas. Mes norime tinkamai apginti visas pusės, tačiau suvokime štai ką. Konsolidacija Tripolėje nereiškia, kad Bengazis nustumiamas į šoną. Ten mes turime puikų žmogų, kuris puikiai padirbėjo ir parodė Bengazio svarbą mes e, šiai temai skirsime pakankamai didelį dėmesį. Tačiau nepamirškime ir Tripolio svarbos. Pone Neits, ačiū už palaikymą dėl vakar dienos. Egiptas. Mums kelia didelį rūpestį, kasgi vyksta šiuo metu Egipte. Čia mes dirbame labai intensyviai, gaunu kasdien ar kas keletą dienų ataskaitą iš mūsų naujojo delegacijos vadovo Egipte, kasgi ten vyksta, esu informuojama. Mes puikiai suvokėme NVO svarbą, taip pat būtinybė įtvirtinti susirinkimų laisvę ir kitas laisvės, kurios yra mm, demokratijos pagrindas. Taip pat Norime, kad kaip įmanoma greičiau būtų patvirtinta stipri konstitucija, kuri gintų piliečius. Mes norime bendradarbiauti su Egiptu šiandien ir ateityje, jam keliaujant sėkmingai į ateitį, aš tikiuosi, žinome, kokie sunkus iššūkiai Egipto laukia, ekonominė situacija ypač sudėtinga, daug labai problemų, mes visi žinome, kad e, ta Tuniso darbo grupė e, daug padarė, bet e, kalbant apie Egiptą, tai reikia padėti Egiptui tiek ekonomiškai, tiek politiškai. Mes reiškiame savo paramą, ją nuolat kartojame, tačiau norime regėti pereimą prie demokratijos, norime regėti paramos pilietiniai visuomeniai, moterų teisėms. Jūs uždavėte klausimą apie Vidurio Aziją. Armenija, Azerbaidžanas, aš e, aktyviai dirbu su šiomis šalimis šiuo metu bandau sukurti tam tikrą regioninį požiūrį, kaip EIVT gali veikti efektyviausiai, kaip galime veikti per delegacijas. Mes savo ryšiais tengiamės pasinaudoti, tą darome Kazakstane, kitose šalise, dirbame dvi šalių pagrindu. Tikrai negaliu šiandien atsakyti, kokia bus mūsų e, Vidurio Azijos politika ateityje, tiesiog mes ją dabar formuojame ir artimiausių metų aš šį klausimą jums pristatysiu. Tai nepaprastai svarbus regionas mums visiems. Pone Lunačiak, Žmogus teisų specialiojo galiotinio vaidmuo ir mano postas niekaip nesusijęs. Tiesiog norime pripažinti, kad e, žmogaus teisės visame pasaulyje reikalauja labai didelio dėmesio. Yra tiek daug galimybių, tiek daug potencialo, tiek daug institucinių galimybių kai pagalvosime apie tai, kad mes kaip es veikiame tarptautinė bendruomenėje gindami žmogaus teisės. Man tai tiesiog papildoma galimybė, o tokių papildomų galimybių mums šiuo metu uh, nepaprastai reikia. Aš tikiuosi, kad su šiuo nauju pareigūnu ateityje galėsime sėkmingai bendradarbiausime. Uh, Rusija, Sirija, ginklų prekyba, mes jau aptariau šį klausimą, mes jį keliame e, su Rusija nuolat, Serbija ir Kosovas. Pone Lunaček, aš uždaviau klausimą apie tai, kad Kipras praleido Rusijos e, laivus su ginklais į Siriją. Aš manau, kad gal Kiprą reiktų pakritikuoti dėl tokio elgesio ir mane domina jūsų pozicija dėl to. E, taip, šį klausimą mes kėlėme santykiuose su valstybės, valstybėmis narėmis, tačiau valstybių narių, valstybės narės turi savo kompetenciją ir daro tai, kas yra jos kompetencijos ribose. Mes e, be abejo tęsime panašias diskusijas ateityje. Uh, aš atsiprašau, kad aš neišgirdau tai, ką sakėte anksčiau. Uh, Serbijos ir Kosovo dialogo svarba. Tai, ko mums pavyko pasiekti, yra istorinės reikšmės dalykas. Ir žinome, kad kelias link sprendimų gyvendinimo yra duobėtas. Žinome, kad yra žmonių, kurie nenori dėja, kad tai mums pavyktų ir tai pareikalaus daug pastangų ir nuolatinių pastangų. Bet noriu pasidžiaugti prezidento Tadičiaus ir premjero pastangomis, nes jų indėlis buvo svarbiausias esminis užtikrinant pažangą. Ir ES turi palaikyti e, santykius su abiem, su, su premjeru Tadžičium. Mes kalbėjomės apie, apie tai, kad jiems ypač aktualu siekti pažangos priekybos srityje dėl tų valstybių, kurios nepripažįsta tos naujos struktūros. Na, mano tikslas yra užtikrinti, kad mūsų santykiai su Kosovu stiprėtų nuolatos ir kad jo ateitis būtų Europos Sąjungos, siejama su Europos Sąjunga. Ir galbūt tam galės pritarti 27 valstybės narės. Kaip e, tvirtiname išorės santykių tarybos ir bendrųjų santykių tarybos išvadas. Tikiuosi, kad jos bus tvirtinamos be e, prieštaravimo, Aš, nes manau, kad tai priartins Kosovą prie ES ir tai yra mums naudinga. Kai kurios valstybės nusprendė nepripažinti tos naujos struktūros dėl tai įvairiausių priežasčių. Man tai čia aktualiausia yra Kosovo ateitis. Pone Tanokai, ačiū už jūsų pasisakymą dėl mano žodžių iškraipimo. Jūs mane pažįstate. Koptų bendruomenės klausimas buvo ypač aktualus ne tik Gimnicho susitikime. Iš esmės tai ir inicijavo mūsų diskusijas dėl e, religijos ir, ir įsitikinimų laisvės. Tai atsispindi Europos vadovų tarybos išvadose. E, Mes ypač akcentavome įtraukti e, tikėjimo laisvę, galimybę bendruomenėms sugyventi. Tai yra labai svarbus dalykai. Turime akcentuoti šiuos dalykus dvišaliuose dialoguose su atskiromis valstybėmis, kuriuose šie dalykai situacija yra, mus ypač neramina. Dvidešimties metų taikos iniciatyvos laikotarpis aš kalbėjausi su įvairių valstybių atstovais, aiškindamasi, ką, dar, ką galima būtų toliau nuveikti. Kalbėjausi apie, su, su, apie tai su arabų valstybėmis, kurios ypač, aktualiai, ypač aktyviai yra įsitraukę į šią veiklą. Atėjo momentas apmastyti, kas nuveikta ir pažvelgti priekin. Manau, kad per atnečią savaitę sulauksime e, informacijos ir minčių apie tai, kur toliau jos nori eiti. Praeitą savaitę susitikau su Ukrainos premjeru prieš e, lankydamasi Prahoje su ponu Guščenko. Ir akcentavome tos pačius dalykus, kalbėjome apie, apie tai, kad ne tik su Julija Timošenko, bet su visais reikia elgtis sąžiningai, teisingai, užtikrinant visus sąžiningo teismo elementus. Ir aš akcentuosiu tai toliau, tai darau ne tik aš, bet daugybė e, valstybių narių, jos bando išspręsti šį klausimą. Ukrainai. Ukraina žino, kad asociacijos jos sutartis su ją yra parengta, kad gebėjimų galimybių yra ir kad jie turi eiti priekin ir jie supranta, kokia yra realybė. Jūs minėjote Somalį ir susitikimą su e, ponu Hansenu iš Atalantos. E, ir Aleksu Rondosu, naujuoju specialiuoju atstovu. Tai yra puikia komanda ir aš tikiuosi, kad jie dirbs drauge e, ne tik po susitikimo Londone, taip pat atsižvelgiant ir kitus priimtus sprendimus. Dar kai ką noriu pasakyti. Genera visų e, generalinių sekretorių susitikimas įvyko su Davidu Salivanu ir kalbėjimas apie tai, kaip geriau bendradarbiauti su kai kuriamis valstybėmis. Čia nieko paslėpta nėra, mes tiesiog kalbame, kaip geriau dirbti. Pavyzdžiui, kalbėjome apie vietoje esančios infrastruktūros kokybę, kalbėdamėsi, ką galėtume geriau nuveikti. Darėme tai pietų Sudano atveju, kuomet įtraukėme keletą valstybių narių, es valstybių narių. Taigi, akcentavome infrastruktūrą ir taip pat svarstėme, žiūrėjome, kur už, galėtume užtikrinti didesnį poveikį, sukurti sinergiją. Pone Liozung klausė apie Libiją, aš apie tai jau šiek tiek kalbėjau. Pereinamoji nacionalinė taryba būtent čia funkciją ir atliko pereinamosios tarybos. Dabar turime perėti kitą etapą. Kaip žinote, dirbame su jais bandome juos patraukti ir žinome apie sunkumus ten, bandome padėti juos įveikti. Apie Siriją taip pat kalbėjau, kalbėjau ir apie opoziciją, apie opozicijos pajėgas. Nenorėčiau pradėti vardinti pavardžių ir kalbėti apie tai, kokia yra susidariusi padėtis. Mes bandome bendradarbiauti su visomis opozicijos pajėgomis, kad užtikrintume visą apimantį, visai įtraukiantį, visus įtraukiantį požiūrį toliau, ir toliau taip dirbsime. Pone Belderi, dėl Šiaurės Irako, net nežinau kaip paaiškinti, mes e, su Iraku ypač aktyviai dirbame, Ašrafo stovy, taip pat pabėgėlių stovykloje, nežinote, kaip kokia svarbi ji yra, mes bandome dirbti ir su Irako vyriausybė visais klausimais. Ir jūs žinote, kad šiaurėje energetikos klausimas yra ypač aktualus. Taigi tai susijęs su, vis, su kitokiais klausimais, ne tik su tuo, kaip mm, vyriausybė tai pristato. Dėl Irano esame pasirengę sėstis, susėsti su iraniečiais. E, e, Dr. Žalilį laiško rašto pagrindu, man atsiųsto atsakymo pagrindu, manau, tai yra galimybė susėsti drauge ir pradėti dėrybas. Bet jūs tikriausiai e, suprantate, kad mes kalbėsime siekdami tam tikro tikslo ir labai svarbu, kad tos dėrybos vyktų su tam tikru tikslu ir būtent tuo pagrindu mes jas ir inicijuosime. Aiškiai, pasakydami Iranui, kad norime, kad tikimės pažangos per tam tikrą apriepiamą laiką. Pone Danžanai, ačiū Jums už Jūsų e, pastabas. E, Saharos pakraščiai, Afrikos kišulys. Žinom, Sudanas, žinoma, mes turime pasiekti labiau apčiopiamų rezultatų. Saharos pakraščiuose mes taikome geras strategiją, tačiau turime ją paspartinti. Afrikos iškišulyje vykdome visą apimančią strategiją Libijos atveju su kolegomis iš valstybių narių, iš kitų institucijų, kiek galėdami akcentuojame, dirbame klausimais, kurie mums yra aktualiausia. Taigi aš pritariu jūsų išsakytiems mintims. Pone Lochbiller, dėl politinės deklaracijos. Aš sutinku, aš sutinku prisidėti, tačiau nenoriu, kad e, pusę metų užtruktų diskusijos dėl vieno ar kito žodžio. Žmogaus teisės yra gyvas, besikeičiantis dalykas, taigi jeigu galėtumėte rasti kelią priekin, tai būtų tikrai naudinga. Herzlichen Dank. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Bitte jetzt strikt. Dėkoju. Laiko liko nedaug, todėl griežtai turėsiu reikalauti, kad jūs laikytumėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju poniai Ashton už tai, kad jūs atvykote pas mus. Skrįždama prie artimų rytų, aš norėčiau užduoti labai konkretų klausimą. Daugiau už daugiau. Šis, kaip taikomas yra šis principas Izraelio atžvilgiu? Europos parlamentas pritarė susitarimui dėl pramonės ir farmacijos e, e, produktų. Jūs to iš mūsų prašyte. Žinome, kad Izraelio pozicija yra labai griežtai suformuluota ir Izraelis neketina jos keisti. Kaip Jūs pakomentuotume šią situaciją? Rusija siunčia ginklus e, Sirijai. Po JAV e, Europos Sąjunga yra didžiausia ginklų importuota ir dažnai šie ginklai patenka į teroristų rankas. Mes tai žinome, tai kaip jūs tai pakomentuotumėt, ponas Prėda. Ah, euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir euh, ponė Galiotinė, norėčiau pasveikinti jūsų, jūsų gimtadienį. Dėkuoju Jums už tai, kad pas mus atvykote. Du klausimus Jums turiu. Prieš savaitę Jūs euh, pasveikinote naują Moldovos Respublikos prezidentą ir savo laiške jūs paminėjote, kad būtina spręsti Padniestries konfliktą. Gal galėtume tai pakomentuoti. Ir toliau. Aš žinau, kad nesiniai jūs apsilankėte Švedijoje, Suomijoje ir Norvegijoje. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs kalbėjote apie arkties e, klausimus Ir ar jūs išgirdote ką nors apie šių šalių, šalių politiką Arkties e, atšvirkių? Dėkoju. Dėkoju. Mano klausimas bus labai paprastas. Aš čia esu. Išgyvename krizę. Kaip jums atrodo, ar uh, krizės aplinkybėmis valstybės narės yra labiau ar mažiau linkusios bendradarbiauti užsienio politikos klausimais. Dėkuoju. Mr. Chip. Ponas Chip. Herr Präsident. Ja mam pytanie, które związane jest właśnie z tą opinią zachętą. Ponas Grzyb. Na, mano klausimas yra susijęs su tuo, kas buvo pasakyta apie sankcijas ir žmogaus teisės. Aš galiu pateikti jums labai aišku pavyzdį. Baltarusija. Taikomos sankcijos neduoda jokio rezultato. Tai kaipgi galima būtų užtikrinti, jog tokios šalis kaip Baltarusija nebepažeidinėtų žmogaus e, teisų. Ir dar vienas klausimas, kuris taip pat yra susijęs su Baltarusija. Mes žinome, kad nesiniai buvo pritaikyta įvykdyta mirties bausmė. Ir šių žmonių šeimos, nužudytų šeimos nariai negalėjo netgi jų palaidoti. Kas apie tai manote? Pone Oiland, ponė pirmininkė, ponė Aštan, taip aš čia esu. Mano klausimas yra susijęs su ES Rusijos santykiais. Aš norėčiau paklausti jūsų apie tai, ką jūs manote apie nuoseklesnę ES politiką Rusijos federacijos atžvilgių. Liberaldemokratų frakcija nustebino tai, kad jūs labai greitai ir labai šiltai pasveikinote naujai išrinktai prezidentą poną Putiną. Tuo pat metu Europos parlamento pirmininkas Martinas Šulcas elgėsi kur kas nusaikiau ir, kad nepasakyčiau, net ir kritiškai Rusijos atšvilgių. Ir praeitą savaitę Užsienio reikalų komitetas parengė rezoliuciją, kurią patvirtino Europos parlamentas ir šioje rezoliucijoje yra pasakyta, kad rinkimai Rusijoje nebuvo teisingi ir atviri. Taigi, kaip Jūs pakomentuotumėt mūsų institucijų bendarbiavimą Rusijos klausimų? Pone Krunberg. Mrs, Mr. Campbell Bannerman. Nėra, tai ponas Campbell Bannerman. Yes, I wanted to ask your position, please, on the... Aš norėčiau paklausti Jūs apie Falklandų salas. Ar Argentina labai priešingai yra nusiteikusi e, Britanijos piliečių atžvilgių, ypač dabar, kai artėja e, e, Falklandų salų krizės metinės? Ispanijos e, laivai nebeįleidžiami nebe e, į Britanijos teritorinius vandenis, buvo atšaukiami skrydžiai ir 1592 metais Britanijos, e, Britanijos keliauninkas atrado šias salas Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs nemanote, kad galima būtų pritaikyti sankcijas Argentinai ir gal ne, netgi peržiūrėti mūsų priekybos susitarimus, ypač tuos, kurie, kurie yra susijęs su jautinos importu. Ir prezidentė Kačner taip pat mūsų galva padarė visiškai neteisingus. Uh, neteisingus pareiškimus ir ką jūs apie tai manote. Pirmininkas, na, aš nežinau, ar galima būtų pritarti sankcijoms nukreiptoms prieš Argentinos jautiną. Na taip, ponia Boskot. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti pono Belderio mintį ir krikščionių situaciją Irake. Jų situacija labai sudėtinga, ir esami įvykiai dar labiau ją blogina. Kažkaip reikia mm, gerinti situaciją. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad e, tam tikras motyvas jūsų politikoje ir žmogaus teisės, aš dėl to džiaugiuosi, ačiū Jums už pastangas Afganistane, ypač e, išlaisvinant neteisingai kalėjime laikomas Afganistano moteris. Tačiau e, čia man liko klausimas. Na, jūs kalbate apie specialų žmogaus teisų įgaliuotinį veiksmų planą, tačiau yra skirtumas tarp ambasadų, misijų ten ir santykių palaikyti gerus santykius su, e, pavyzdžiui, Afganistano valdžiai realios žmogaus teisų situacijos. Ačiū. Pone Sargentinė, ačiū, ponė pirmininkės, pirmininkė, ponė Ešton. Jūs jau dirbate dviejus metus, jūs keliaujate nuo Eimošiaus pas Keipošių. Tad ir vis dėlto jūs visur spėjate ir kitiems tarsi atrodo, kad jūs turėtumėte būti ne ten, o čia. Tačiau klausimas toks, ar manote, kad jums gerai sekasi dirbti? Jūs apkeliavote visas arabų pavasario šalis, o visas pasaulis toliau laužio galvą, ką daryti su Sirija. Taigi lieka klausimas, ar komisijos ir tarybos vicepirmininkė turėtų veikti kaip uh, tradicinė užsienio reikalų ministrė, o gal jums geriau reikėtų koordinuoti valstybių narių mm, darbą ir komisijos darbą, būtent kad ko, ypač komisijos politikas, politika priekybos ir vystimosi visie būtų nuosekli bendraujant su trečiosiomis šalimis. Ponas Janis. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ponė Ešton labai daug keliauja ir, aišku, nebejotinai gali nukeliauti į Argentiną ir Braziliją. Taigi, prie reikalo esmės ES dėrybos su Mercosur ir aštuntasis dėrybų etapas e, po dešimtųjų metų Madrido viršūnių susitikimo tarsi naujas etapas, tačiau kaip jūs vertinate situaciją, ar iki vasaros bus įmanoma sulaukti realaus mm, pasiūlymo, ar bus gali ma susitarti iki 13 metų viršūnių sustikimo Santiagė. Taigi mane domina konkretus veiksmai ir konkreti situacija. Ačiū. Pone vicepirmininkė, prašom. Aza. Atsiprašau, mane šiek tiek e, išmušė iš vėžio, aš dar mašiau apie paskutinį užduotą klausimą. Atsiprašau. Pone Monys, jūs e, pa, pa, pa, pakartojate principą daugiau už daugiau, kalbėti apie Izraelį ir farmacijos e, produktus. Mes kalbėjome mes kalbame jau apie tai nuo 2005-ųjų pradės varstyti ES Izraelio veiksmų planą, tai yra asociacijos sutarties dalimi ir mes dėrėsimės dėl panašių nuostatų su kitomis valstybėmis per atinančius metus. Taigi svarbu, kad tai būtų suvokiama ir būtų laikoma tuo, kuo tai yra. Tai nėra kažkoks patobulinimas ar apdomu, apdovanojimas. E, pagal tarptautinę teisę žmonės turėtų, ten esantis turėtų būti perkelti ten, kur jie galėtų taikiai gyventi ilgai. Pone Pradai, jūs užduojate klausimą apie Moldovą ir ar ir kaip sekasi sprendimo patniestrėje paieškos. Dublinė e, Vasario mėnesį įvyko 5 plus 2 susitikimas, kitas įvyks vienoje balandžio mėnesį ir mes bandome stiprinti savo vaidmenį, norime gilinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais ir ypač su Rusija, nes manau, kad pažanga šio klausimu nusiųstų tinkamą žinę ir dabar, esant prezidentui, manau, galėsime tai išsiaiškinti. Mes vietoje E, stengiamės e, skleisti pasitikėjimą stiprinančias priemonės, idėjas ir ypač remiame pilietinę visuomenę. Taigi aktyvesnis dalyvavimas vietoje, stipresnis postumis. Aš tikrai norėčiau, kad mes pamatytume rezultatą, kad pažanga būtų artimiausioje ateityje. Klausite apie mano kelionę į Arktį mes e, rengiamės politiką dėl Arkties regiono, nes tapsime nuolatinė stebėtoja Arkties taryboje. Kaip žinote, Arkties regionas mums yra įdomus ir aktualus ne tik dėl to, kad kiekvienos mūsų valstybės yra e, plyti iš dalies Arkties regione, bet dėl to, kad ten yra e, naudingų išteklių, dėl to, kad regiono stabilumui iškilo grėsmė. Aš susitikau su vietos. E, bendruomenio atstovais ir domėjausi jų požiūriu į situaciją. Ir aš nuvykau e, į patį šiauriausią pasiekiamą tašką. Kalbėjausi su ten dirbančiais mokslininkais. Tai buvo iš ties labai spūdingas vizitas, labai įdomus, bet mano tikslas buvo parengti tai. Aš neturėjau galimybės apsilankyti Islandijoje tą kartą, tačiau svarbu, kad mūsų politika šiame regione būtų patvirtinti reiškia, nes jis taps, jo vaidmuo ateityje tik auks. Pone Paškum, užavėte klausimą. Valstybės narės bendradarb... bendradarbiauja jos uh, šiomis ekonominėmis sąlygomis. Aš sakyčiau, kad jos labiau, aktyviau bendradarbiauja. Ir nežiūrint dabartinės ekonominės padėties, valstybės narės supranta, kad naudinga, vertinga dirbti ir bendradarbiauti. Ir man atrodo, kad suvokiama, jog yra tas pats pirmininkas ilgą laiką, jeigu plėtojama uh, nusekli politika, tai, nau, tai naudinga, tai duoda nu, vertės visiems, Lisabonos sutartis suteikia daugiau galių. Kalbame ne apie suverenumo e, mažinimą, bet apie galimybės dirbti draugę. Man atrodo, kad visoms 27 tokios galimybės yra patrauklios. Klausėte apie sankcijas Baltarusijai ir siubinga šalyje susidariusią padėtį. Gimniche kalbėjome apie tą besitėsiančią izolaciją ar, ar du pasirinkimus izolaciją ar, ar bandymą įtraukti labiau šalį. Sankcijos visada siunčia tam, tam tikrą žinę ir, ir daro ekonominį poveikį. Mes taip pat suvokiama, kad ta siunčia, siunčiama žinia yra ir politinė, prival, valdžia privalo paleisti žmonės iš įkalintus ir leisti jiems normaliai gyventi. Labai svarbu šią žinę siūsti. Ir taip pat mes sakome, kad jeigu tai padarysite, mes jums galime pasiūlyti tą ir tą, galime dirbti su jumis. Ta žinia siunčiame per ES ir per valstybės narės, kurios palaiko turi kontaktų Baltarusijoje. Mes siunčiame tokią žinę, mes taip elgiamės, nes norime, kad jūs pasikeistumėte. Jeigu tai padarysite, mes būsime pasiruošę. Toliau kluo klausimas apie Rusiją ir aš pasidžiaugiau, aš suprantu, aš nesveikinau pono Putino ir mes nekoordinuojame mes nekoordinavome savo, žin, savo pasisakymų su ponu Šulcu, nes tai buvo labai svarbu. Kiek aš žinau, Putinas yra išrinktas Rusijos prezidentas. Yra daugybė susijusių aktualių klausimų, e, kalbant apie testinį darbą ir bendradarbiavimą su Rusija. Tačiau aš manau, kad reikia atsižvelgti į tai, kas įvyko ir eiti priekin. Ir šiame kontekste santykiai tarp Rusijos pilietinės visuomenės ir Europos parlamento yra svarbus dalykas ir vadina svarbu vaidmenį. Toliau buvo užduotas klausimas apie Falklandų salas. Kaip žinote, tai yra dvišalis santykis. Junknės karalystės suvereniteto klausimas. Lankydamasi vykdama į Braziliją, buvau Argentinoje ir be bejonės kokie nors prekybos apribojimai būtų ES lygmens dalykas ir prekybos direktoratas jau užmesgė kontaktus. Mes aiškiai pasakėme, kad e, šie klausimai yra ypač svarbus jums ir prekybos direktoratas užsima prekybą, bet ne užsienio politiką. Tai yra taip pat aišku. Pone Boskurt, klausėte apie krikščionis Irake ir žmogaus teisų klausimus. Kaip jau sakiau, Gimniche daug laiko skyrėme akcent, kalbėdami apie religinių mažumų, paramos religinėms mažumoms svarbą, ypač Irake ir Sirijoje. Ir būtent todėl įtraukties, žinia apie įtraukti Sirijoje yra tokia aktuali, reikia kad visi Sirijoje žinotų, jog jie turi ateitį, kad, kad ir kas jie bebūtų, jie turės galimybę išpažinti savo tikėjimą. Tai turi būti nusekli visų mūsų siunčiama žinia visomis progomis. Tai yra gyvybiškai, gyvybiškas ir esminis žmogaus teisų klausimas, kaip jūs teisingai pastebėjote. Pone Sargentinį išėjo, bet aš, aš jos nematau, bet aš atsakysiu į klausimą politikos nuoseklumas, prekyba ir vis, vystimosi santykis. Rytoj susitiks Relex uh, komisarai, pirmininkaujant ponui Baroso, aš taip pat dalyvausiu, mes dirbame drauge ir siekėme užtikrinti politikos nuseklumą formaliai komisijoje. E, bet dirba, egzistuoja įvairiausi direktoratai ir skirtingi biurai užsima skirtingomis sritimis ir gali bendradarbiauti. Aš e, suprantu jūsų mintį, kad reikia gilinti tuos ryšius. Aš buvau komisijos narė ir išliku komisijos narė. Uh, Ir savo kadencijos pabaigoje, kuomet mane pakeis kitas asmo, jis, jis ar jis galbūt ne, neturės darbo komisijoje patirties. Todėl komisijos vicepirmininkai turi dalyvauti Europos išorės veiksmų tarnybos darbe. Ir todėl šiais metais mes esame išsikėlę tikslą grei, e, labiau akcentuoti šį klausimą. Brazilija ir Merkosuras priekybos klausimus apsimesiu, kad tai mano sritis. Ši, čia pažangos pasiekta nedaug. Atsiprašau, nematau jūsų pavardys. Dėrybos vyksta lietai. Iš to, ką girdėjau praėjusią savaitę, žinau, kad, kalbant apie Merkosiūrą, jiems aktualūs koordinavimo dalykai Ir kalbėdami apie mūsų ambicijas, noriu labai aiškiai pasakyti apie viltis veikti kažką iki šių metų pabaigos. Aš tikiuosi, kad bus dar vienas susitikimas iki vasaros ir na, tai yra tiek tikslų, kiek aš galiu Jums pranešti. Dank. Ačiū, kad šiandien savo gimimo dieną radote laiko ir mums. Norėčiau atsiprašyti kolegų, kurie nes spėjau užduoti klausimų. Taip yra dėl to, kad kai kurie leido savo pernelyg ilgai kalbėti. Ir būtent dėl to ne visi pasisakė, e, norintis gavo žodį. Aš pasistengsiu būti griežtesniu kitą kartą. Jums, Lady Ashton, norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti, kad partnerystės instrumentas yra Jūsų esminis, esminė priemonė užsienio politikoje ir jūs tam skiriate atitinkamą dėmesį savo politikoje. Kolegos, norėčiau jūsų paprašyti ir tylos minutę pagerbti Tulūz aukas, pagerbti nužudytusius mokinius, mokytojus ir tris nužudytus prancūzų karius. Danke Ihnen. Ačiū. Baigiam posėdį.